Krespo įgaliojimus ir pasiūlė nuo penktos dienos nu, patvirtinti šios įgaliojimus ir kas nors prieštarauja, jeigu ne, tuomet patvirtiname atitinkamus įgaliojimus.